Gentlemen, please take your seat. I welcome our Chief Election Observation. Observe. Chief. Labas rytas. Noriu pasisveikinti su rinkimų stebėjimo įvairiose karalystėse vyriausių stebėtojų Jolainenu. bet aš tau turiu pasakyti jo, kad e, šeštadienį Vestfalijoje susitikau su karaliumi ir karalienė ir karalius buvo apdovanotas Vestfalijos taikos premija. Karalius Abdula. ir Vestfalijos taikos premija buvo pradėta po 30 metų karo teikti. <clears throat> Tuo metu vyko karas 30 metų tarp e, religijų, tarp e, protestantų ir katalikų. Tuo metu kova vyko tarp, <clears throat> kova per tarpininkus vyko tarp Paryžiaus, Vienos ir Stokholmo, dabar tarp Rijado, Ankaros ir Teherano. Taigi <clears throat> niekas smarkiai nepasikeitė nuo 1648 metų. <clears throat> Tačiau mes turime aiškiai suvokti, ką reiškia kariauti ir nesugyventi taikiai, nes Vokietija po 30 metų karo prarado pusę savo gyventojų tuo metu. Dabar labai panašus dalykai vyksta Mosule, Alepo, kur vyksta trys skirtingi karai tuo pačiu metu. Tačiau Dar noriu pasakyti, kad rinkimų stebėjimo delegacijoje dalyvavo kolegos Poch ir Belder Matijas ir Dalundė. Poch, Belder Matijas. Rinkimai vyko rugsėjo 20 dieną. Ir daugumą vietų parlamente laimėjo uh, monarchija remiantis lojalistė musulmonų moralyje laimėjo 16 vietų iš viso. Bet buvo išrinktas į parlamentą 20 moterų. Taigi jo galbūt galėtumėte mums daugiau papasakoti apie tų rinkimų stebėjimą kartu su Marija Gabriel, kuri buvo delegacijos vadovė. Ačiū Elmarai, mam. Buvo malonu matyti, kai karalius ir jo žmona buvo apdovanoti taikos premijomis. Iš tiesų, būtent karalius e, skatina Jordanijos rinkimų procesą. Tai yra šalis, e, kuri yra konfliktų kamuojamame regione ir, tai, ir sugeba išlikti tokio stabilumo ir taikos su sala. Rusė 20 vykę parlamento rinkimai yra sudėdamoji reformų proceso dalis. Šias reformas remia ES ir kitos tarptautinės organizacijos ir būtent dėl to buvo tinkamai, tinkamas sprendimas priimtas pasiūsti ES e rinkimų stebėjimo misiją. Turiu pasakyti, kad mūsų komanda, e, kurią sudarė EIVT parlamento e, atstovai buvo labai puiki. Misija savo darbą pradėjo pirmąją rinkimų kampanijos dieną ir dirbo iki paskutinės rinkimų proceso minutės ir parengėme galutinę rinkimų stebėjimo ataskaitą. 18 Kiti Jordanijos parlamento rinkimai buvo susijęs su teisėkuros reformų procesais. Šių metų pradžioje buvo priimtas e, naujasis parlamento rinkimų įstatymas Jordanijoje. Ir e, buvo patvirtintas įstatymas dėl politinių partijų, per ankstesnius rinkimus buvo renkami atskiri parlamento nariai, o šį kartą buvo sudaromi kandidatų sąrašai ir buvo galima juose reitinguoti atskirus kandidatus. Rinkimų komisija buvo pakankamai gerai pasiruošusi rinkimams, tinkamai administravo rinkimus. Aš e, kartu su Marija Gabriel prieš kelias savaitės lankėmės Gabonė. E Ji buvo vyriausiai stebėtoja tų rinkimų ir turiu pasakyti, kad palyginus e, tuos e, rinkimus abiejose šalyse, tai Jordanijoje tikrai buvo surinkti tinkamai rinkėjų ir kandidatų registracija, buvo atlikta laiku. Ir e, pasirinkimo organizavimas tikrai buvo aukšto lygio. Rinkimų kampanija vyko ramiai pažeidimų pasitaikė nežymių tik tai ir jie įtakos rinkimų rezultatams neturėjo. Na, rinkimų kam kampanija e, Jordanijoje vyksta kitaip nei pas mus. Ten vyksta įvairūs susitikimai su rinkėjais palapinėse, kur jie yra vaišinami valgiais ir gėrimais ir bandoma, kandidatai bando juos įtikinti balsuoti už save. Rinkimų sistema buvo pasivaus balsavimo, tai kiekvienas Jordanijos pilietis turi balsavimo teisę, kitaip nei anksčiau, kuomet buvo taikoma aktyvi rinkėjų sistema, kuomet e, pagal kurią norint balsuoti reikia e, prieš rinkimus užsiregistruoti į rinkėjų sąrašus ir dėl šios naujos e, sistemos 18 procentų rinkėjų balsavo daugiau ir 36 procentai visų balso teisę turinčių žmonių ir 200 tūkstančių žmonių, 200 tūkstančių balsavusių buvo daugiau nei 2013 metais, tačiau rinkėjų aktyvumas siekiantis 36 procentus parodo, kad iš tiesų egzistuoja pakankamai didelė spraga tarp valdžios ir piliečių ir labai apgailestaujame dėl to, kad e, Jordanijos jaunimas nedalyvavo rinkimuose, nes e, Jordanijos e, jaunesnių nei 30 metų gyventojų dalis sudaro 70 procentų visų gyventojų ir jaunimo nedalyvavimas rinkimuose parodė, kad jie nepasitikė šiais kandidatais, ne, nemano, kad atitinkamai atliks savo darbą parlamente. Gerai, kad ne viena politinė partija rinkimų neboikotavo. 15, 50 politinių partijų e, užsiregistravusių yra Jordanijoje, 39 dalyvavo rinkimuose, 11 savo kandidatų nenominavo ir e, Islamo partija, Islamo veikimo frontas, kuris boikotavo rinkimus 13 metais, šiais metais dalyvavo rinkimuose. Taip pat reikia pasakyti, kad rinkimų kampanijoje pakankamai aktyviai dalyvavo moteris, taip pat jų buvo nemažai ir kandidatų sąrašuose. Kaip žinote, moteriams ir mažumoms Jordanijos parlamente yra rezervuotos vietos po 15 numatytų. Dar papildomai buvo išrinkta e, penkios moteris, taigi dabar yra 20 moterų iš viso parlamente iš 130 narių, aišku, tas skaičius yra pakankamai nedidelis. Čia situaciją būtų galima gerinti, taip pat gerinti ir atstovavimą jaunimo busimuosiuose rinkimuose. Rinkimus stebėjo daugelis organizacijų, įvairios organizacijos, taip pat ir mūsų komanda rinkimų stebėtojų buvo pakankamai profesionaliai pasirengusi. Taip pat 13 e, tūkstančių nacionalinių stebėtojų ES padėjo Jordanijai parengti nacionalinį rinkimų stebėjimo sistemą įvairūs e, žmonės skundėsi rinkimų stebėjimo misijai, kai kurie netgi kreipėsi į teismus kandidatai. <clears throat> Mes turime pastebėti, kad teismai veikia nešališkai, sprendimus prieimė pakankamai greitai. Pasakyčiau, kad e, šie rinkimai Jordanijoje buvo dar vienas žingsnis e, šalies e, atsiverimo linkme, atvirumo stiprinimo linkme, reformų proceso stiprinimo linkme. Žinoma, mes pastebėjome ir tam tikrų ypatumų, kuriuos e, atkreipsime dėmesį savo rekomendacijose. Žiniasklaida rinkimų kampanijos nenušvietė, e, žiniasklaida informavo apie rinkimų eigą, apie rinkimų datą, tačiau rinkimų kampanija nušviesta nebuvo ir mes e, prašiai konstatavome, kad žiniasklaida egzistuoja tam tikra šališka savicenzūra, nes e, žiniasklaidos priemonės pačios nusprendė informacijos apie rinkimų kampaniją neteikti. Taigi tai taip pat reikia pabrėžti. Ir e, Reikia pasakyti, kad e, vietų pasiskirstimas parlamente netitinka tarptautinių standartų, nes kaimo vietovėms yra atstovaujama e, gausiau nei e, didesniems miestams, tokiems kaip Amanas. Taip pat kandidatų registravimo procedūra yra pakankamai griežta ir bereikalingai griežta, nes norint užsiregistruoti kandidatu reikia sumokėti tam tikrą įmoką, pakankamai nemažą, taigi e, dauguma kandidatų ir parlamento narių yra e, genčių vyresnėji verslininkai arba buvę parlamento nariai ir būtent dėl šios priežasties jaunimas turbūt nenori dalyvauja rinkimuose, reikia tikėtis, kad reformų procesas šiais rinkimais nesibaigs. Mes kitą savaitę parengsime galutinį rinkimų stebėsenos ataskaitą ir galėsime pateikti išsamesnės informacijos komiteto nariams. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter le chef observateur Joe Leinen. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti jo Laininui už uh, E, bendradarbiavimą prieš vykstant stebėti rinkimų ir jau ten nuvykus. Noriu padėkoti taip pat visiems kolegoms parlamento nariams, kurie prisidėjo prie šios misijos sėkmės. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo teigiamų aspektų, kurias reikia paminėti. Manau, kad mūsų įspūdžiai iš tikrųjų labiau yra teigiami, kaip e, minėjo vyriausias rinkimų stebėtojas. Rinkimai vyko pakankamai sąžiningai, skaidriai ir, ir <clears throat> trauktis buvo užtikrinta, aišku, rinkimų pažeidimai buvo pavieniai ir nežymus rinkimų dieną. Taip pat reikia nepamiršti, kad rinkimai vyko labai svarbiame kontekste, kuomet vykdomas ambicingos politinės reformos, taip pat reikia nepamiršti ir regioninio konteksto, ir grėsmių saugumui ir stabilumui. Aš paminėsiu galbūt penki, šeši svarbiausius aspektus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad mūsų rinkimų stebės, stebėjimo misija vadovavosi rekomendacijomis, kurios buvo e, suformuoluotos ir paskelbtos po 2013 metų rinkimų stebėjimo. Taip pat reikia pasakyti, kad šiems rinkimams galiojo naujas rinkimų įstatymas, kuris e, leido užtikrinti daugpartinę politinę sistemą. Nepaisant to, kad e, vis tik tai didžioji dalis balsavimo rezultatų buvo nulemta priklausomybės įvairiams religinėms arba gentinėms struktūroms. Taip pat manau, kad e, e, partijos dar nėra parengusios rimtų politinių programų. Tai yra rimtas trūkumas ir čia mes galėtume padėti. Taip pat rinkimų apygardos buvo perskirstytos iš naujo, tai reiškia, kad e, kai, kai, kuriems, e, kai kurioms miestų vietovėms yra stovėjama nepakankamai, kai kurioms kaimo vietovėms yra stovėjama per daug. <clears throat> Noriu pasakyti, kad rinkimų proceso metu mes e, pastebėjome, kad Centrinė rinkimų komisija savo darbą atliko pakankamai gerai ir skaidriai, galbūt išskyrus e, du nežymius trūkumus, nebuvo paskelbta informacija apie tai, kiek kandidatų, e, kokiam skaičiu kandidatų buvo dalyvauti, leista dalyvauti rinkimuose, kokiam skaičiui ne, taip pat buvo pasitelkta atitinkama kompiuterinė rinkimų organizavimo sistema Noriu e, atkreipti dėmesį taip pat ir žiniasklaidos vaidmenį šiuose rinkimuose, kuri rinkimų praktiškai visiškai nenuš, nenušvietė ir nebuvo renkami, rengiami debatai kan, tarp kandidatų, kad rinkėjams būtų lengviau apsispręsti. Na, ir, e, Baigdama noriu dar atkreipti dėmesį į jaunimo ir moterų padėtį, pirmiausiai dėl moterų, nepaisant pakankamai uh, didelio balsavusiųjų rinkimuose dalyvavusių moterų skaičiaus, reikia dar labai daug ką nuveikti e, moterų kandidačių ir moterų kvotų didinimo srityje, kalbant apie jaunimo dalyvavimą, tai čia taip pat reikia dar daug pastangų padėti tam, kad jaunimas mobilizuotųsi, kad jaustųsi motivuotas dalyvauti rinkimuose, balsuoti nes e, reikia pripažinti, kad kuomet vykdavome stebėti rinkimų į atskiras rinkimų apylinkės, tai jaunimo praktiškai nematėme ir tai tikrai buvo įspūdinga ir e, <clears throat> manau, kad čia tikrai yra labai rimtas iššūkis, nes jaunimas puikiai išmano padėtį savo šalyje ir kritiškai vertina situaciją ir puikiai žino, kokią kryptį norėtų pasirinkti. Taigi, Man šie 5-6 aspektai buvo patys svarbiausia susijęs su rinkimais ir baigdama dar noriu pabrėžti, kad ES ir toliau yra suinteresuota tiek politiškai, tiek techniniu požiūriu remti Jordanijoje vykstančias reformas. Galime konstatuoti, kad politinė valia vykdyti demokratinės permainas yra ir būtent dėl šių rinkimų jau buvo rimtas e, žingsnis į priekį žengtas, tą reikia pabrėžti ir manau, kad e, būtent tokio bendarbiavimo dėka tikrai reikalai gali judėti teigiamą linkme. Ačiū. Merci, euh, merci infiniment, Monsieur le Président. Merci à nos collègues pour euh, la présentation. Ačiū. Pone pirmininkė, už galimybę man pasisakyti apie šios rinkimus, pirmiausia dėl moterų dalyvavimo, tai pamenu, kad ankstesniuose rinkimuose, kuomet aš dalyvau rinkimų stebėjimo misijoje Europos parlamento delegacijos moteris balsuodavo atskiroje rinkimų apylinkės dalyje. Ir taip pat pamenu, kad moteris dalyvavo pakankamai gausiai balsavime. Ir e, norėjau paklausti, ar ir per šiuos rinkimus moterų e, balsavusių dalis buvo tokia pat didelė kaip ir vyrų. Noriu Jolainino dar paklausti, kad iš. E, pamenu, kad kuomet mes stebėjome rinkimus ir surinkėme spaudos konferenciją, tai Davidas Materis, kuri buvo vyriausias stebėtojas ir aš, <clears throat> buvome nustebę, kad e, žurnalistai dalyvavę toje spaudos konferencijoje neuždavė mums nei vieno klausimo. Tai buvo turbūt vienintelė tokia pobūdžio spaudos konferencija, kurioje man yra tekę sudalyvauti. <clears throat> Aš e, suprantu bedarbiavimą, bedarbiavimą su žurnalistais ne tik kaip mūsų pareiškimų įrašymą, bet taip pat ir e, atsakymą į klausimus. Taigi, ar per jūsų spados konferenciją žurnalistai uždavė jums klausimų ir žmonės buvo pakankamai informuoti apie tai, kad rinkimai vyko tokią ir tokią dieną, buvo tiek ir tiek kandidatų ir taip toliau. beim AFED-Besuch in Mexiko vor anderthalb Jahren Hier waren Journalistennamen und keine. Visgi geriau, negu kai lankėmės Meksikoje. Tada žurnalistai ne, ne tai, kad neuždavė klausimų, bet, bet buvo užduodami klausimai iš parlamento pareigūnų pusės ir paskui buvo paaiškinta, kad žurnalistą apskritai net nereikia kviesti, tai, tai čia toks vienas iš ryškesnių momentų mano politiniai karjerai turint omeny tą daugia kalbystę Meksikoje. Institucinė nuolatinė revoliucija, regis taip vadinasi, viena pagrindinių partijų Meksikoje, turėkime tai omeny ir tai. Gerai. Tada. Taip, Džio atsakys dar klausimus. Kolega Prėda kai pradėjome rinkimų stebėjimo misija buvo būtent taip, kaip ir sakėte. Tikrai niekas iš žurnalistų klausimų neuždavė. Po rinkimų per spaudos konferenciją daugiau atstovų iš tarptautinių kitų žiniasklaidos priemonių, kitų šalių žiniasklaidos priemonių buvo negu kad vietos. Taigi iš tiesų savicenzūra egzistuoja vietos žiniasklaidoje. Ir gan restriktyviai visi tie procesai vyksta. Rinkėjai taip renka, rinkėjos renka atskirai e, moterys, atskirose kabinose negu vyrai, taip. Ir iš visų rinkimuose dalyvavusių 48 procentai moterų dalyvavo ir 52 procentai vyrų. Taigi tiek moterų atvyko į rinkimus ir atskirose kabinose atidavė savo balsą nepriklausoma rinkiminė komisija. Tikrai darė nemažai, kad informuotų visuomenę. Tiesa, žiniasklaidoje pranešimą apie rinkimus pritrūko, bent jau mums taip atrodė. Ir pritarčiau Marijai Gabriel, kad e, reformų procesą ir toliau reikia stebėti Jordanijoje. Tai yra šalis, kuris svarbi, galvant apie taikos procesą regione apskritai. Aš ir Twitter'yje rašiau, kad Jordanijoje dešimt kartų daugiau pabėgėlių tenka vienam gyventojui, ne, palyginti su Vokietija. Ir, ir šimtą kartų matyt daugiau. Mm, rūpeščių mes taip galvojame keletą į Vokietiją negu kad Jordanijai. O ten viskas labai ramiai yra priimama ir štai Jordanijos e, karalis ir karalienė ir gavo taikos premiją. Bet e, rinkimų kampanijos metu tikrai tai net nebuvo dėmesio centre. Galim bent to pasimokyti iš šios šalies. Dear colleagues, we will start in a minute. The meeting with Devon, Mr. McEwan is approaching. Už keletą minučių pradėsime bendrą komiteto posėdį su vystymosi komitetu. Palauksime, kol visi atvyks.